Dear colleagues. Mėly kolegos, pradėkime šiandieninį posėdį. Pirmiausia, klausimas, ar turite pasiūlymų dėl darbo tvarkės keitimo? Tokių pasiūlymų nėra. Pirmininko pranešimų taip pat nėra. Na ir aš tikiuosi, kad nėra prieštaravimų ir ankstesnių posėdžių protokolams. Tuomet laikysime juos patvirtintais. Na ir dabar noriu pasveikinti Pandurą Meir Kefiko, pirmininko pirmininką ir Zanzibaro, Tanzanijoje atstovų rūmo atstovus. Kaip žinote, Tanzanija yra Europos parlamento prioritetas. Mūsų rinkimų koordinavimo grupė nustatė šešalį kaip vieną iš šešių prioritetinių partnerių, e, siekiant remti demokratiją 15 metais. Ir šis apsilankimas yra pirmasis žingsnis plėtojant šią partnerystę ir rengiant tolesnės iniciatyvas su atstovų rūmais ir e, Unijos asamblėje. 2015 metai Tanzanijai yra svarbus metai, nes spalio mėnesį ten vyks rinkimai. Taip pat bus rengiamas referendumas dėl konstitucinės reformos. Tai yra tas referendumas buvo atidėtas ir dėl to galbūt mūsų svečiai pateiks detalesnės informacijos apie tai. Šiandien turime puikią progą paklausyti pono Panduro Meir Kifiko, jo kolegų, pasikalbėti apie pasirengimą e, rinkimams ir iššūkius, kurie kyla šiai šaliai. Taigi po šios trumpos įžangos prašau, ponia pirmininkė, Kifiko, na, jums žodis. Labai ačiū ponė vicepirmininkė, ar teisingai jūs pavadinau? Vicepirmininkas yra visą laiką tinkamas pavadinimas šioje aplinkėje, taigi labai ačiū, ponė vicepirmininkė. E, Labadiena visiems. Man malonu lankytis pas jūs ir mes esame Zanzibaro Tanzanijos atstovų rūmų delegacija, mane lydi penki nariai, skaitant mane, keturi tarnautojai, vienas yra iš atstovų rūmų klerkas, Jaja Mahisamat. Ir Čia turime ir vyriausybės atstovų, galbūt jis galėtų atsistoti ir pasirodyti. Prašom. Kiti delegacijos nariai yra Abduoj Džuma, ponas Hamadas, pana Vanohafi Demer, pana Zara El Hamad. Jaja Hamis Hamadas ir aš pats Amerkifiko atstovų rūmų pirmininkas. Parlamente pirmininku dirbu jau 20 metų ir norėjau pasidalyti su jumis kai kuriomis mintimis apie mūsų patirtį, tautos vienybės vyriausybės darbą Man reikės e, kelių minučių šiam pasisakymui ir pirmiausia pradėsiu nuo trumpo istorinio pristatymo e, dėl e, vienybės vyriausybė suformavo. Po diskusijų tarp ankštesnio prezidento Ramana Beit Karumi, tuometinės opozitinės e, politinės partijos piliečių vieningo fronto pirmininko Malim Sef Sharif Hamado, kuris dabar yra pirmasis viceprezidentas. Darybos tarp jų buvo, buvo vedamas paslaptyje ir niekas be jų nežinojo, apie ką buvo tos darybos. Tačiau mes suprantame, kad apie tai, kas buvo paaiškinta vėliau, tos darybos vyko dėl, dėl to, kad nacionalinės vienybės vyriausybė būtų suformuota Ir tai prasidėjo darybos tarp dviejų politinių partijų. SISIM, valdančioji partija, tiek Zanzibare ir e, Tanzanijoje, ir CUF. kuri sutiko, kad būtų sformuota nacionalinės vyriausybės, nacionalinės vienybės vyriausybė. Tai įvyko po įvairių diskusijų ir dialogo tarp šių dviejų partijų. Per sustikimus vykusius įvairiose vietose. Ir taip buvo suformuota pozicija, kad Zanzibarui svarbu suformuoti nacionalinės lydinės vyriausybę. Tai yra svarbu dėl to, kad prieš tai buvo e, ilgas politinės e, na, klavėtės laikotarpis. Tai trūkdė Zanzibaro vystimuisi ir todėl nuspręsta buvo suformuoti nacionalinės vienybės vyriausybę, kad būtų baigtas tas politinis varžymas ir kad šalis vystytųsi draugiškai dirbant kartu abiem pastrijo, abiems partijams CCM ir CUF. Po tų e, diskusijų tarp dviejų politinių partijų vadovų, tai yra Zanzibaro eksprezidento ir Šarif Hamado generalinio sekretoriaus, Malio generalinio sekretoriaus. Kai sakau Malio, tai e, turiu paminėti, kad jis buvo profesionalus mokytojas, tai yra malijų mokytojas. Ir jis, jie bus sutarę ir po to atstovų rūmose buvo pateiktas pasiūlymas, kaip dirbti toje nacionalinės sąjungybės vyriausybėje. Buvo diskutuojama, keičiamės idėjomis ir pasiūlymas šio klausimu buvo suformuoti vyriausybę, kurioje dvi politinės partijos dirbtų kartu. Na ir taip ir buvo padaryta. Ir taip buvo išspręstas visos buvusios problemos. Tai yra nauja vyriausybės forma Tanzanijoje. Ir manau, kad ir visame pasaulyje, Europos sąjungoje jūs formuojate koalicinės vyriausybės, kurioje, kurioms dar būna ir, e, ir opozicija. Tačiau mūsų e, atveju mes neturime oficialios opozicijos. Galima būtų klausti, ar, ar daugia partinė demokratija bus e, pakankamai gyva esant tokiai valdymo formai kai nėra parlamente oficialios opozicijos. Galiu pasakyti taip. Mes, mums ten dirbasi puikiai, o e, abiejų partijų, daugumos partijos ir mažumos partijos e, jaunesnėje nariai dirba kartu ir jie, kai kuriais klausimais jie pasisako kaip opozicija o vyresnieji e, partijų nariai tai yra priegnės eilėse sėdintis nariai, tai yra ministrai ir panašiai, e, form, dirba vyriausybėje. Daugiapartinė demokratija dirba ir esant tokiai, tokiai vyriausybės e, formai. Nėra veiksnių, kurie pakirstų tą daugiapartinę demokratiją Tačiau tokia valdymo forma yra Zanzibaro ir Tanzanijai. Galima užduoti klausimą, kodėl mes tai padarėme visai Tanzanijai. Kai kalbam apie Zanzibaro valdymą ir apie sąjungos valdymą. Čia e, istorinis, istorija yra tokia, kad Zanzibare, kad kad po kiekvienų rinkimų e, laimėjusi dauguma būdavo labai nedidelė ir todėl nepaprasta būdavo vyriausybei dirbti, turint nedidelę daugumą. Pavyzdžiui, 95 metų rinkimai valdančioji partija laimėjo 26 vietas iš 50 e, vietų. Matote, kokia nedidelė jos dauguma. Todėl ir buvo konfliktuojama dėl to, kaip e, valdyti šalį, kad nebūtų pakengta vykstantiems projektams. Tačiau e, žemino, žemynėje dalyje CCM e, visada laimėdavo didelė dauguma, todėl nebuvo reikalo formuoti nacionalinės vienybės vyriausybės. Ir tokiu atveju laimėtojas pasima viskas. Partija, kuri laimi, yra partija, kuri pati viena formuoja vyriausybę. Taigi, štai kaip buvo kai buvo formuojama nacionalinės vienybės vyriausybė. Čia yra trys svarbus aspektai. Anksčiau nebuvo politinio dialogo tarp partijų. Taip pat atstovų rūmose, rengiant teisinius teisės aktus, e, buvo svarbus. Taip pat buvo rengiami teisės aktai ir referendumams. Ankstesnė mūsų konstitucija to neleido daryti. Todėl teko pakeisti e, konstituciją, kad būtų, būtų numatyta nacionalinės vienybės vyriausybės galimybė. Taigi, atliktas teisėkuros darbas. Taip pat sutikėme rinkimų komisijai galės renkti referendumus. Mes ne šiaip savo priemėme sprendimą prie, su, sukurti vienybės vyriausybę, bet taip pat ir įtvirtinti referendumus. Taigi, ponia vicepirmininkė, baigdamas galiu pasakyti, kad procesas, kad, kurio rezultate pavyko sukurti tokią vyriausybę, pasirėmė trimis aspektais. Vyko ilgas partijų dialogas ir e, buvo e, sutarta. Taip pat e, atstovų rūmų užduotis pateikti pasiūlymą įsteigti nacionalinės vienybės su vyriausybė. Taip pat pakeitus darbo konstituciją, tai buvo dešimtas pakeitimas, įteisino tokią vienybės vyriausybę. Kitos užduotis, e, kurias vykdė atstovų rūmai, vadovaujant man kaip pirmininkui, yra renkti, parengti referendumo teisės aktus, e, kurio būtų galima patvirtinti visuomeniai, ar galima tokią vyriausybę formuoti ar ne. Ir referendumo refer, rezultatas e, buvo 66 procentai būtent pasisakė už tokią nacionalinės vienybės e, vyriausybę o 33 procentai balsavo prieš. Taigi konstitucija buvo pakeista, nes referendumo rezultatas reiškia taip nacionalinės vienybės vyriausybei. Na ir dabar noriu padėkoti už tai, kad išklausėte manęs. Ačiū. Very much. <clears throat> Ačiū. prieš paprašydamas kalbėti kolegų, norėčiau pastrauti jūsų. Visiškai šalia jūsų, jūsų kaiminystėje, Afrikos rago teritorijoje situacija yra pakankamai nestabili. Gal jūs galite ką nors pasakyti apie tai? Šiandien um, among our neighbors in Tanzania. Mes, mūsų kaimynai e, Kenija, Ruganda, e, Uganda, taip pat Somalis yra mūsų kaiminės valstybės ir žinoma, kyla šiokių tokių uh, problemų dėl sienos su tarp Kinijos, Kenijos ir Somalijos. Jūs puikiai žinote, kas vyksta šiuo metu Somalija ir ten vyriausybė yra nepakankamai stabili. Kalbant apie Keniją, Al-Shabat kelia labai daug problemų, ten vyksta kovos, ir dėl to situacija yra nestabili Kenijoje. Ten vyksta ir įvairiausių susidūrimų. 67 žmonės artimiausių e, žuvo viename iš universiteto, 147 žmonės buvo nužudyti. Ir tai susijęs su ISIS valstybės kovotojais. Taigi situacija yra pakankamai sudėtinga, nes nėra aiškios e, sienos tarp Somalio ir Kenijos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Tanzanijoje viskas politiškai pakankamai stabilu. Ir mes šių metų spalio mėnesį rengiamės rinkimams. Taip pat šių metų Liepos mėnesį prieš rinkimus vyks ir rendumas. Kolega Tanok. Ačiū. Sveikinu Zanzibaro delegacijos atstovus iš archipelago, kuriame, su kuriuo mano valstybė Junktinė karalystė turėjo pakankamai e, artimus ryšius, o dabar e, Zanzibaras yra savarankiška autonominė teritorija. Aš norėčiau pasiteirauti apie išpolius prieš porą metų e, apie išpolius prieš bažnyčias, turistus, taip pat sprogdinimus baruose. Norėčiau paklausti apie jūsų salyną. Ar turint omenyje, kad ten yra pakankamai daug turistų ir tuo pačiu, kad jaunų žmonių tampa džihadistais ir Irake ir kitose valstybėse. Noriu paklausti šiuo aspektu, kokia situacija Zanzibarė. Dėkuoju šį klausimą. Yra įsteigta asociacija organizacija. Tai yra musulmonai, asmenys, kurie nėra niekaip susiję su ISIS ar kitomis e, Al-Qaidos ar Al-Shabat grupuotėmis. Mes žinome, nenorėtume, kad tokie dalykai vyktų Zanzibare, todėl mūsų vyriausybė labai akilai stebi situaciją ir tie, kurie e, buvo įsijungę į šituos e, judėjimus, But, uh, uh, Dabar vyksta teisminis nagrinėjimas ir, žinoma, mes laukime teismų sprendimų. Tačiau labai svarbu mums užtikrinti, kad ateis nebūtų susijusi su kokiamis politinėmis uh, partijomis ir taip pat, kad nebūtų sąsajų su kitomis uh, musulmonų organizacijomis pasaulyje. bet šita mano minėta grupuotė teigia, kad nėra aiškaus požiūrio į musulmonus Zanzibaro valstybėje ir todėl vyriausybė bando imtis veiksmų. Visi tie, kurie buvo susiję su tais įtampos, įtapo keliaičiais įvykiais, jie yra teisiami. Kukan. Ačiū pirmininkė. Karibuni. Habari yako? Asante sana, mzuri sana. I, I just greeted I'm our already back in Zanzibar. In their language, in <laughs> Swahili. Mr. Kukan, Kiswahili. the translation aš kalbėjau su suahilų kalba. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Aš dėkuoju, sveikinu delegaciją. iš labai gražios Afrikos valstybės. Jūs sakėte, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti apskritai Tanzanijos Respublikai. Iš tikrųjų tiesa, kadangi ši valstybė nėra tokia žinoma, bet nežinoma blogąją prasme, kadangi nekelia tiek daug problemų ir todėl mes turėtume stiprinti savo bendradarbiavimą. Žinau, kad šių metų pabaigoje ruošiamasi parlamento rinkimams Tanzanijoje Ir žinau, kad ES nusiūs rinkimų stebėjimo misiją. Ir todėl tos misijos nariai turėtų pasinaudoti progą ir susipažinti su situacija ir grįžę galėtų būti aktyvesni, stiprinant ES ir Tanzanijos bendradarbiavimą. Taigi, Tanzanija ir Ungūdža. Uh, Ačiū. Iš tikrųjų, Tanzanija palaiko labai glaudžius ryšius su Europos Sąjunga. Europos Sąjunga teikia mums įvairios pagalbos, paramos, uh, vystimosi, stiprinimo srityje. ES misija, lankydamasi praėjusi kartą rinkimų metu, aš gerai prisimenu, konstatavo, kad mes rinkimus organizavome labai sėkmingai. O dabar mūsų taip pat rinkimų komisijos kviečia ES atstovus kaip stebėtojus į rinkimus. Mes nematome jokių problemų atvykti ir stebėti rinkimus, kaip ir praėjusį kartą. Mes e, su jumis susitikome, bendradarbiavome ir tikrai ES e, rinkimų stebėjimo misijai nebus jokių kliučių, kliučių stebėti rinkimus. Taigi duris atviros, atvykite, stebėkite rinkimus. Aš manau, kad jūs būsite pakankamai svetinga priimti visų rinkiminių apygardų. Ačiū. Zanzibaro Tanzanijos parlamento narius sveikinu širdingai atvykusius į mūsų AFET posėdį. Aš taip pat norėčiau pabrėžti Tanzanijos vaidmenį regione ir visame e, Afrikos žemynė, stiprinant taiką. Tai aš noriu priminti susitarimą su Burundžiu. Norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate viso regiono e, stabilumą ir e, tai, kad Burundija buvo sulaužytas taikos susitaikymo susitarimas. Kokios galimybės išlieka išsaugoti taiką po ilgai vykstančių pilietinių karų Burundi, Ugandoje, Konge. Dėkuoju. Dėkuoju šį klausimą. Tanzanija visada buvo ta valstybė, kuri siekė užtikrinti taiką ir saugumą ir savo valstybėje, ir visame regione. Tai, kas įvyko Burundija ir Ruandoje prieš kurį laiką, iš tikrųjų buvo didžiulis iššūkis ir mums, ir netgi visai neseniai kas has erupted some problems. Kai Brundija e, ir prezidentas susidūrė su didelėmis problemomis, tai ir mes ėmėmės šito klausimo, ir mes nustatėme, kad prezidentas gali e, dirbti tik tai dvi kadencijas po penkerius metus. Aš manau, kad ir Brundija taip pat bus pasinaudota mūsų pavyzdžių, bus priimta konstitucija ir bus numatytos prezidentui dvi kadencijos. Būtent šis klausimas ir sukėlė susidūrimų ir atnešė gyventojų mirčių. Mes visada siekiame taikos ir santarvės ne tik tai Tanzanijoje, bet ir kaiminėse valstybėse. Reikėtų priminti, kad Tanzanija buvo ta viena iš pirmųjų valstybė, kuri visada siekė nepriklausomybės, o savo nepriklausomybę jis supranta tik tai bendrame kontekste su kitomis Afrikos valstybėmis, sakydama, kad Tanzanija nebus laisva, kol nepriklausoma, kol bus nepriklausomos, kol bus priklausomos kitos valstybės. Taigi to paties mes siekiame ir linkime kitoms valstybėms, tai yra taikos ir demokratijos visoje Afrikoje. Ir mes tikimės, kad mūsų vyriausybė pasistengs, jog Burundija kylančios problemos neišplis ir galbūt mūsų vyriausybės atstovai sulaikys nuo kokiu nors drastiškesnių veiksmų. Excellence. Ponas Makalės, Jūsų ekscelencija, gerbėjai ponai ir ponios, labai malonu Jūs matyti šioje salėje. Aš esu iš Vokietijos ir kaip Jums tikriausiai yra žinoma, 16 bundeslenderių turi atskiras partnerystės. Uh, su jūsų šalies regionais ir Žemutinės Saksonijos e, atstovai bendradarbiavo su jūsų regionu ir mes e, jau bandėme e, suteikti jums ir finansinę, ir kitokią pagalbą, ir tikiuosi jūs apie tai prisiminate. Norėčiau jūsų paklausti, kada jums atrodo įvyks rinkimai, arba jeigu jums nežinoma, kada jie gali įvykti kada jums atrodo bus paskel, paskelbta rinkimų data? Ir dar vienas klausimas. Kaip Tanzanijoje plėtojamas turizmas? Thank you very much indeed. Dėkoju. Pagal Tanzanijos konstituciją rinkimai vyksta paprastai spalio paskutinį sekmadienį, kas penkeri metai. Taigi, jie turėtų įvykti šiemet spalio 25 dieną. Mes tikėmės, kad taip ir bus, nes tokia yra mūsų tradicija. Po penkerių metų paskutinį spalio sekmadienį rengti rinkimus. Taigi šiemet tai bus spalio 25 diena. Taigi mes tikimės, kad tuomet ir įvyks rinkimai. O antras klausimas buvo koks? Jūsų planai dėl turizmo jūsų nuostabioje šalyje. Čia aš kalbėsiu, atkreipiamas jūsų dėmesį į du aspektus. Pirmiausia, Zanzibaras. Jums tikriausiai yra žinoma, kad Zanzibaro ir Tanzanijos ūkiai yra skiri. Zanzibarė mes žinome, kad turizmas yra antras pagal duodamas pajamas sektorius. Ypač po to, kai pasaulinėje rinkoje smarkiai krito kainos. Ir turizmas yra svarbiausias mūsų pajamų, antras pagal svarbą mūsų pajamų šaltinis. Tautinės vienybės vyriausybė ketina daryti viską, kad mūsų turizmo pramonė klestėtų. nes mes norime ir toliau gauti pajamas iš šio sektoriums. Medžioklė, Kilimandžaro kalnas, daugybė žmonių nori jį aplankyti. Yra tik keli pavyzdžiai vietų, kur važiuoja turistai. Mes taip pat turime ir labai daug gražių, nuostabių paplūdimių ir visus kviečiame juos aplankyti. Zanzibaro paplūdimiai tikrai yra įspūdingi. Taigi, turizmas yra antrasis svarbiausias mūsų pajamų šaltinis ir tautinės vienybės vyriausybė Zanzibarė tai puikiai supranta. Dėkoju Ana Gomeš. Dėkoju Dėkuoju už tai, kad jūs pas mus atvykote ir aš norėčiau jūsų paklausti. Jūs jau seniai bendradarbiaujate su Kinija. Ir pastaruoju metu Kinija nemažai investuoja jūsų šalį. Jau ir anksčiau ji buvo nemažai investavusi geležinkelį ir kitus strateginius sektorius. Tarp tų investicinių projektų galima paminėti projektą Bagamojų. Bet dabar yra investuojama ir į gamtinių dujų gavybą. Kaip Jūs pakomentuotumėt e, savo bendradarbiavimą su Kinija? Ir e, kaip pakomentuotumėt korupcijos problemas savo šalyje? Aš žinau, kad jūs neseniai paskyrėte, atsiprašau, leidote ministrą atsakingą už žemės valdymą. Dėl to, kad jisai buvo įtariamas korupcija. Už žemių grobstimas yra aktuali problema po jūsų šalyje, nes mes žinome, kad auginant e, įvairias kultūras biokūrui gaminti dažnai yra pagrobiamos žemės. Ar galėtum pakomentuoti šį klausimą? Ačiū. Tanzanija turi tiek daug draugų Afrikoje ir ne tik Afrikoje, Europos Sąjungoje ir kitose pasaulio vietose. Kinija jau yra sena mūsų bičiulė ir mes jau seniai bendradarbiaujame su šia šalimi. Dažniausiai Kino, kinai teikia mums pagalbą be jokių sąlygų, o skurdžiai šaliai tai yra labai paranku. Labai paranku tai, kad e, Kinija yra pasiryžusi mus remti. Jūs minėjote apie žemių grobstimą. Tai yra aktuali problema, ta arų, prie, šalia rūšos miesto ir žemė grobstimas. Tai yra reiškinys, kai vyriausybė paima jūsų, jums priklausančią žemę ir nesumoka jums jokios kompensacijos. Naujojoje siūlomoje konstitucijoje, dėl kurios turėtų galbūt šių metų Liepos mėnesį įvykti referendumas, pripažįstama, kad ūkininkai turi teisė į žemę taip pat yra e, pripažintos ir e, gyvulininkystės e, ūkininkų, kitų ūkininkų kategorijų teisės. Ir mes tikimės, kad tai padės mums pažaboti žemę grobstimą. Tai reiškia, kad kai tik tai vyriausybė reikės pasimti kokią nors žemę, o toje žemėje gali būti gyvulinkystės ūkis ar da, koks nors kitoks ūkis, tuomet ji turės sumokėti deramą kompensaciją. Tam, kad žmonės ir toliau galėtų gyventi, kad jie galėtų įsikurti kažkur kitur. Bet yra dar vienas pasiūlymas. Mes siūlome štai ką, kad jeigu vyriausybei reikia kokios nors žemės, tuomet ūkininkui galima taip pat kompensuoti už tą žemę kitų žemės plotų kitoje vietoje. Štai ką mes siūlome įtraukti į, kompensa, į konstituciją, dėl kurios Liepos mėnesį mes tikimės bus surinktas referendumas. Aš nesu vienas šioje salėje iš Tanzanijos, aš turiu delegaciją su savimi ir, ko gero, ir mano kolegos norėtų ką nors pasakyti. Gal ir jie norėtų pakomentuoti jūsų užduotus klausimus, gal ir jie norėtų papildyti mano pateiktus atsakymus. Ponas Šamsi Weinhola, jis yra buvęs Zanzibaro ministras ir dabar yra sakingas už verslo klausimus Tanzanijos parlamente. Pone pirmininkė, aš norėčiau šiek tiek pakomentuoti aktualius klausimus, kuriuos pateikė parlamento nariai. Konkrečiai pono Danoko klausimą. Jūs klausė apie tai, kokį vaidmenį Tanzanija gali suvaidinti įtvirtinant taiką Afrikoje. Jums yra žinoma, kad Iš tikrųjų, daugelį metų Tanzanija vaidino nepaprastai svarbu vaidmenį tiek politinėme, tiek diplomatinėme gyvenime. Ir Tanzanija norėtų, kad kai kuriuose regiono šalyse įsitvirtintų ir taika ir stabilumas. Čia galima būtų paminėti Burundi, žinome, kas ten vyksta. Prezidentas Kurunzyza ketina tapti prezidentu trečią kartą. Ir tai išprovokavo nemažai protesto akcijų sostinėje. Ir jei mes pažvelgsime ir rūšos taikos susitarimus, pamatysime, kad tenai labai aiškiai yra parašyta, kad prezidentas gali dirbti tik dvi kadencijas. Bet čia gali būti įvairių nuomonių dėl to, kaip reikėtų skaičiuoti e, tas kiekvienos kadencijos trukmę. Ar reikėtų, pažiūrėjau, tai vadinamai pereinamai penkerių metų laikotarpį įskaičiuoti į, tą, į tas dvi kadencijas ar ne? Burundija dėl to yra nesutrema. Ar reikia tuos e, e, tą penkerių metų laikotarpį perinamą įtraukti į e, prezidentui skirtą laiką? Ir mes manome, kad reikėtų dėl to susitarti. Nes problema yra rimta. Aš esu įsitikinęs, kad mes kaip regiono veikėjai turėtume susėsti kartu su Burundžio administracijos atstovais ir pabandyti kartu su jais išsiaiškinti, kokia yra problemos esmė, nes jų problemos įtakos padėti visame regione. Ir šiuo metu situacija yra labai labai rimta ir dėl, dėl jos gali kilti grėsmė visi, visai tai pažangai, kurią mes padarėme pastaruoju metu. Toliau, Kinija. Kodėl Tanzanija beradarbiauja su Kinė ir gauna iš jos vystomąją pagalbą? Mes visi žinome, kad e, Tanzanija ir Kinija jau seniai draugauja. Mūsų draugystė prasidėjo maždaug prieš 50 metų. Ir mes žinome, kad, kad ir kokios būtų aplinkybės mūsų šalyse, mes visuomet bendradarbiavome. Ir Kinėje suteikime mums labai daug visamosios pagalbos. Septintajame dešimtmetyje Kinėje skiria mums nemažai pinigų tam, kad mes sujungtumėme Zambiją ir Tanzaniją geležinkeliu. Tai buvo vadinamasis išlaisvinimo geležinkelis. Komentuodamas mūsų draugystę su Kinėje, galiu pasakyti, kad Kinėje savo santykiuose su Afrikos šalimis, skirtingai nei ES ir kitos pasaulio šalis, nesusijęgi visomosios pagalbos su žmogaus teisėmis ir kitais klausimais. Jei Kinė nori teikti mums vystomą pagalbą, tuomet jiems, jie nenustato jokių sąlygų susijusių su mūsų vyriausybė ar uh, su žmogaus teisėmis. Ir todėl kiekviena Afrikos valstybė sudėtingomis aplinkybėmis visuomet gali kreiptis į Kiniją ir tikėtis, kad jai bus padėta. Būtent dėl šios priežasties Afrikos šalis taip mielai draugauja su Kinija ir mielai priima iš jos paramą vystimuisi. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū. Ar bus dar kitų klausimų? Jei ne, tuomet, e, Jūsų ekscelencija, aš norėčiau Jums padėkoti už šią galimybę su Jumis pabendrauti. Ir tikiuosi, kad tai, ką Jūs e, sakėte, taps tikrovę ir kad politinė situacija bus rami. Dėkoju Jums. Much, Dėkoju. Mums labai malonu buvo su jumis susitikti ir papasakoti jums apie tai, kas vyksta mūsų šalyje. Dėkoju ir komiteto nariams. We move on directly to the next point, which is. Uh... Kągi, tęsime darbą, perėdėme prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie diskusijos dėl ponios Gomeš parengto pranešimo dėl pokyčių Europos gynybos rinkose poveikio saugumo ir gynybos pajėgumams Europoje. Pone Gomeš paprašė, kad mes aptartume šį pranešimą, nes saugumo ir gynybos pakomitėje mes neturėjome galimybės aptarti šio pranešimo. Taigi dabar galėsime skirti visą savo dėmesį šiam pranešimui ir galėsime apie jį kalbėti iki pusės šešių, nes tuomet pradėsime balsavimą. Ačiū pirmininkė. Norėčiau šią progą išklausyti kolegų kurie norėtų pateikti savo nuomonę apie pranešimą, tačiau aš šiuo metu ypač norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Mums pavyko rasti nemažai kompromisų dėl svarbiausių elementų. Jų indėlis buvo tikrai ženklus ir pagerino mano projektą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad dažnai įvyksta įvairių kompetencijų konfliktų tarp komitetų, o šiuo atveju buvo gerai, kad bendradarbiavimas su INKO komitetu suveikė puikiai, nes tema yra poveikis e, gynybos rinkose po, vykančių pokyčių po, poveikis saugumui ir gynybos pajėgumams. Na, aišku, aš žiūrėjau kaip iš, iš mūsų pusės, kad e, prisidėtume prie gynybos ministrų susitikimo birželio mėnesį, preliminariai vertinant, kaip gynybos pirkimų direktyvos yra gyvendinamos. Tačiau tikrasis šio gyvendinimo vertinimas e, priklauso IMCO kolegams. Mūsų vertinimas labiau politinio pobūdžio. Ir kokį Šie pokyčiai turi įtaką saugumo ir gynybos pajėgumui, pajėgumams. Ir būtent taip mes dirbome su Inko e, kolega, pana Galpelts, tikrai suprato, kad mes ne, nebandome kištis vieni kitų kompetencijos rytis ir tas bendradarbiavimas buvo puikus, nes jie suprato ir tai, kas rūpė mums, pavyzdžiui, dėl kompensacijų svarbaus klausimo. Tai yra sudėtingas klausimas, nes supratome, kad e, tai yra skirtingai suprantama Europos gynybos agentūroje. Tai kartais vertinama kaip e, perinamasis mechanizmas, skirtas stiprinti pramoninę bazę, mokslinio tyrimų bazę gynyboje. O komisija labiau visą tai žiūri per vidaus rinką, labiau negatyviai. Tačiau manau, kad kolegos IMKO komitete bendraudami su, manim, su mumis ir jų pranešėjas dėka suprato tai, kas mums rūpi ir Mums pavyko suderinti formuluotės tiek mūsų pranešime, tiek IMKO nuomonėje. Tai yra labai svarbu, nes tuomet e, parlamento dokumentas bus nusaikesnis. Taip pat dėkoju bendradarbiavimui, už bendradarbiavimą ir iš komisijos pusės, Europos gynybos agentūrai, tarybai. Ir manau, kad mūsų signalas yra prasmingas. Ir jeigu pranešimas bus patrintas komitete, po to plenarinė sesija, tai tas signalas pasieks ir mūsų vyriausybės, nes mes matome, kad kai kurios vyriausybės, ne, ne visos, bet kai kurios dėl ekonominės krizės smarkiai mažina gynybos biudžetus, tai turi e, labai didelių pasakmių netgi dėl to e, strateginės technologijų bendrovės yra supriešinamos. O tai kelia pavojų. O kitos šalis, kurių ekonomika galbūt geresnėje padėtyje, galbūt tiek smarkiai nemažina, tačiau neužtikrina to geresnio sprendimo mokesčių mokėtojams. Nes neskaidri rinka tai tuomet e, kelia galimybių korupcijai. Dėkoju visiems už indėlį, dėkoju už pasiektus kompromisus. Manau, kad mūsų signalas yra aiškus ir galiu tik pasakyti, jog norėčiau, kad taryba mus išgirstų ir galiausiai imtųsi veiksmų. Labai ačiū. Pane Lozing. Ja, vielen Dank. Dėkuoju. Jau pirmoje diskusijoje mes minėjome, kad mūsų frakcija GUE turi pakankamai daug abejonių dėl Gomeš pateiktų priemonių ir jų tikslų. Pavyzdžiui, gynybos pramonės bazės stiprinimas arba, pavyzdžiui, e, gynybos ginkluotės pramonės įmonėms numatyti kokias nors e, mokesnės lengvatas, lengvatas arba e, apskritai finansuoti ginkluotę galima suprasti kaip ginklavimosi pramonės subsidijas. Ir mūsų frakcijai tai yra visiškai nepriimtina. 12 ir 13 punktą mes remiame be jokių išlygų, kadangi ten yra reikalaujama kontroliuoti ginkluotės eksportą. Mes taip pat galime pritarti kompromisiniams pasiūlymams. Tačiau kai kurie kompromisiniai pasiūlymai nutolsta nuo mūsų įsivaizdavimo. Pavyzdžiui, pasiūlymai dėl 12 ir 13 punkto, kur kalbama apie gynybos pramonės gaminių eksportą. Taigi, mes manome, kad reikėtų kalbėti apie nusiginklavimą, o šiame pranešime kalbama apie karinių gebėjimų stiprinimą. Jau nors ir taip ginkluotė yra išleidžiama pakankamai daug lėšų. Taip pat reikėtų nepamiršti poveikio demokratijai poveikis turi būti kitoks, kad demokratinės kontrolės galimybės mažėja, o gynybos pramonės pajėgumai didės. Ir pasiekmė akivaizdi, jeigu tokia politika būtų įgyvendinta, jeigu būtų plėtojamas ginkluotės eksportas, tai tuo met ir demokratija nieko nelaimės. Todėl dėl tų priežasčių mes parengėme ir mažumos pranešimą, kurį esame pateikę sekretariatui būti kofer. Vai trumpai, išsakysiu keletą pastabų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Gomeš už labai gerą bendradarbiavimą, kompromisiniai pasiūlymai yra priimtini, geri Norėčiau pasakyti tris pastabas. Pradestamas ponios Liuzing mintį. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mes ir toliau nemanome, kad mm, tyrimai gynybos srityje neturėtų būti finansuojami iš ES biudžeto ir politiškai reikėtų kreipti mintis į gynybos potencialo mažinimą. Ir trečia, nemanau, kad yra koks nors tiesioginis ryšys tarp išlaidų gynybai, karinėms reikmėms ir karinių gebėjimų. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte, kiek ginkluotės projektų Vokietijoje pastaraisiais metais buvo įgyvendinta už didžiulės lėšas, tačiau tie kariniai gynybiniai gebėjimai nebuvo sukurti. Ko gero, Europoje ne vienoje valstybėje nėra kito sektoriaus, kuriame yra tiek švaistama lėšų, kalbant apie gynybinių pajėgumų stiprinimus ir jų nesukūrimą. Galer. Ačiū. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Aš norėčiau kalbėti kolegos Kitsas vardu, kuris yra mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas. Norėčiau padėkoti poniai Gomeš ir savo vardu už puikų bendradarbiavimą, už tą rezultatą, kuris buvo parengtas susitarus ir dėl 14 kompromisinių pasiūlymų. Pranešimas dabar yra geros kokybės, galime visi pasakyti, kad finansų krizė ir biudžeto gynybos tikslams išlaidos sumažėjo ir todėl ES valstybės dar nesurado atsakymų į pasikeitusią saugumo padėtį ir nesureagavo tinkamai į naujus iššūkius. Mes sakėme, kad reikėtų išryškinti E, strateginė, strateginės autonomijos aspektą, kai kas nesuprato, kas tai yra, arba tiesiog nepritarė strateginiai autonomijai. Tačiau dėl strateginės autonomijos mes susitarėme visi. Jinai nenukreipta nei prieš NATO, nei prieš Junktinės Amerikos valstijas. Tiesiog mes visi sutarėme, kad turėtume savo lėšomis užtikrinti mūsų strateginę autonomiją. Taigi šioje gynybos srityje reikėtų stiprinti pramoninę bazę ir tenka tikėtis, kad kai bus priimtas atitinkamas dokumentų paketas, rinkinys bus pradėta labiau bendradarbiauti tarp atskirų šios pramonės šakos įmonių. Manyčiau, kad parlamentas rengtamas, rengdamasis 15 metų aukščiausio lygio susitikimui Būtent šiais pasiūlymais gali įnešti reikšmingą indėlį, būtent prieš tą gynybos ministrų susitikimą. Aš manyčiau, kad tai būtų labai geras rezultatas. Palankiai vertiname ir EDA, ir komisijos veiklą susijusią su e, tiekimo klausimais ir taip pat užtikrintant e, pakankamą ginkluotės tiekimą ir stiprinant saugumą, aš manau, kad rezultatas bus pasiektas, tuo labiau, kad mes Visos valstybės narėmės susitarime dėl to gynybinio saugumo. Schaffhauser. Merci. Ce, ce, ce rapport euh, a des côtés Ačiū pirmininkė, taip iš tikrųjų šiame pranešime yra nemažai teigiamų dalykų, ypač kaip pabrėžiama, pavyzdžiui, kad mūsų priemonės turėtų būti autonomiškos, kad e, nepriklausančios nuo kitų, kad mūsų technologijos neturėtų priklausyti nuo kitų. Ir čia reikėtų kalbėti apie Europos gynybą. Ir jeigu mes manome, kad mes turime tokią gynybos sistemą, tuomet turime dalintis uh, viskuo, kas vyksta ir turime suprasti, kągi mes, nuo ko ginsimės ateityje. O jeigu šitos gynybos nėra, tuomet mes galėtume pasakyti, kad e, šio, šiomis krizės aplinkybėmis mes neturime bendros gynybos vizijos, e, ypač šitos vizijos neturi stambios valstybės. Štai kokius klausimus reikia atsakyti. Uh, Be to, šiame pranešime neteisingai yra kalbama apie technologijas. Pavyzdžiui, viskai e, teigiama, kad jeigu mes dalinsimės technologijomis, tuomet tai mūsų kainuos mažiau. Aš galiu Jums pasakyti, kad e, Raf, e, Rafalio naikintuvas nebūtinai kainuos mažiau nei, nei kiti linkimai, kiti naikintuvai ne, pažiūrėjau, Air Fighter ar ar F-35 ne, nebūtinai e, e, tas pajėgų sutelkimas kainuos mums pigiau, dėl to, kad tos technologijos ir taip yra e, labai brangios. Mrs. Gomes, please. Anybody else on the list? No. Ačiū. Pana Gomes. Dėkoju kolegoms, kurie išsakė savo nuomonės, pateikė komentarų iš esmės dėl ponios Lozing, tai aš nesu nustebusi, kad jūsų frakcija pristato alternatyvę nuomonę. Nepaisant to, aš manau, kad galime sutarti dėl kai kurių dalykų, kuriuos įminėjo. Žinoma, didžiausias nesutarimas yra tas, kad ji netiki, jog Europai reikia savo gynybos. Aš ir kitos frakcijos mes tikime, kad mums reikia europinės gynybos. Ir mes tikime, kad tokiu būdu mes galime pasiekti sinergijų ir padidinti Europos strateginę autonomiją. Neneigiamai, o tokiu būdu, kuris leistų mums reaguoti, jeigu būtų poreikis, remiantis mūsų principais ir vertybėmis. Aš tikiu gynybos Europą, kuri laikosi mūsų principų ir vertybių. Ir aš dėl to, pavyzdžiui, ir ginu e, bus misijas viduržėme jūroje, jeigu mes galėtume tas misijas mobilizuoti, kad galima būtų kovoti su piratavimu Indijos vaidinėje. Kodėlgi nemobilizuoti mūsų laivynų tam, kad būtų išgelbėtos žmonių gyvybės ir būtų kovojama su žmonių kontrabandininkais viduržėme jūroje. Toks būtų tikslas. Dėl tikslo turbūt mes nesiginčiajame su ponė Rozin, daugiau dėl priemonių. Nepaisant to, galime turbūt sutarti, kad mums norime geresnės vertės už pinigus, norime daugiau skaidrumo, kad žinotume, kur tie pinigai yra panaudojami. Aš netikiu, kad kai kurios lėšos leidžiamos mūsų valstybių E, branduliniams pajėgumams ką nors gero duoda, nes aš nemanau, kad branduolinės pajėgos turi kokią nors sulaikymo galę. Priešingai, tai, jo tai gali pakurstyti kitų pajėgumų kūrimą. Nors mes ir nesutarėme Tačiau dėkoju Jums už Jūsų komentarus, ponė Butikoferį. Aš dėkoju Jums už tai, kad galime šį kartą sutarti ir e, dėkoju už esminius pasiūlymus. Galime galbūt ginčytis dėl kai kurių, dėl daugelio elementų ar fundamentalių klausimų, tačiau mes norime e, geresnės vertės už pinigus. Aš suprantu Jūsų nuomonę, kai Jūs sakote, kad nėra koreliacijos tarp e, išleistų pinigų ir karinių pajėgumų. Aš sutinku, todėl mums reikia tokios europinės strateginės krypties, todėl Europos gynybos agentūra ir yra svarbi, nes ji gali parodyti, kokių pajėgumų mums reikia, ne tik dabar, bet ir ateityje. Ir e, priversti mums, mums dirbti, kuriant tokius pajėgumus, kuriuos kartais neteisingai suvokia vyriausybės. Dabar mes suprantame, kad kibernetinis saugumas yra labai svarbus elementas ne tik vidaus saugumui, bet ir gynybai. Ir mes suprantame pagaliau, kad neturime priemonių šioje srityje. Todėl čia ir svarbus europinis lygmo. Arba kiti dalykai, dėl kurių mes e, sutarėme, mūsų nuomonė sutampa. Ponui Galeriui dėkoju už indėlį, už jūsų visos frakcijos įnašą. Galbūt ir turime nesutarimų, bet sutarėme esminiais klausimais. Mūsų supratimas dėl gynybos e, pravoninės bazės ir mokslinių tyrimų poreikio. Tai aišku, kad jeigu tų Europos lygmenių nedarysime tų mokslinių tyrimų, tai jų net bus visai. Vėlgi, kibernetinėje srityje reikia e, stiprinti pajėgumus. Prieš keletą metų padarėme išvadą, kad mes esame priklausomi nuo Rusijos Antonovo modelio lėktuvų, kad turėtume pakankamų pajėgumų kai kurioms e, saugumo ir užsienio politikos misijoms. Dabar turbūt būtų sudėtingiau gauti tokį įnašą iš Rusijos pusės. Dėl to čia ir reikia strateginės autonomijos. Ir galiausiai pono Schaffhauseriui pasakysiu, dėkoju, kad jūs nesutinkate ir kritikuojate mano pranešimą, nes nenorėčiau būti tokioje padėtyje, kai jūs su manimės sutiktumėte. Aš nesutinku su jūsų požiūriu, būtent. Aš manau, kad galbūt kai, kurios, kai kuriomis aplinkybėmis mutualizavimas kai kurios projektus pabrangino, bet ko gero tik dėl to, kad viskas buvo daroma neteisingai, nes tokiu būdu mes ne tik dalyjamės poveikiu pramoniai. Ir aš iš tiesų tikiu vaidmeniu, kurį galėtų suvaidinti MVI. Ir čia vis, vis, vis dažniau kibernetinio saugumo ir kitose srityse jos būtent suvaidina labai svarbu vaidmenį. Tačiau svarbiausia yra, kaip viskas yra valdoma. Ne tik, kad bendrai būtų panaudojami dalykai, bet ir kad būtų mažinamos išlaidos. Todėl mums reikia strategiškai uh, valdomas e, gynybos Europos. Ačiū ir balsuokime. Thank you very much. Kągi gerai. Turime balsuoti dėl trijų pranešimų. Ir pradėsime nuo paskutinio aptarto pranešimo, tai yra Nos Gomeš pranešimo. Taigi pasiruoškite. Jūs įdėkite į aparatus korteles, jeigu visi sutinka. Skaitant poną Predą. Galime pradėti balsuoti. Anas Gomeš pranešimas. Pirmasis kompromisas, kas už? prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 22 pakeitimas kas už prieš susilaiko atmestas. 23 pakeitimas kas už prieš susilaiko atmestas. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 49 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Penktasis kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Keturioliktasis kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau. 63, kas 62, atsiprašau, dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas man atrodo, reikia patikrinti. Antroji dalis, 62 pakeitimas, pradedame balsuoti. Laukiame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Toliau 63 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 82 dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. 73 kas už, prieš susilaiko atmesta. 75. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 76. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 74. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 77. Už prieš susilaiko patvirtintas septintasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 85, kas už, prieš susilaiko atmestas. 86, kas už, prieš susilaiko atmestas. 11 kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 13 kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 106 kas už, prieš susilaiko patikrinkime. 106 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Plius dar vienas balsas. Toliau 107 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 108 kas už? Prieš susilaiko atmestas. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šimtas aštuonioliktas dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, antroji dalis, Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. 124. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Patikrinsime 124. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 125-26. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 127. Kas už? Prieš. Susilaiko patrintas. 128. Kas už? Prieš jis atkrenta. 127 buvo atmestas. Taigi dar kartą 128, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 129 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 130 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau bei konstatuojama dalis. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Antras už, prieš, susilaiko, atmestas. Trečiasis, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Penktasis, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Šeštasis, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Ir keturioliktas keitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Galtinis balsavimas, pradame balsuoti. Dar trūksta vieno balso. Baigiame balsuoti. Sveikiname ponę Gomeš. Pana Lozing nori tarti žodį. Prašom. Mes jau kalbėjome apie tai. Aš tik norėčiau dar kartą pasakyti, kad mes pateiksime savo pranešimą. Okay, now we move to the other report. Kitas pranešimas. Juodo jūra, Juodosios jūros baseinas. Ar visi pasirengę? Šeštasis kompromisas pirmiausia, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 83, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 85, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 87, už, prieš, susilaiko, atmesta. 68 už, prieš, susilaiko, atmesta. 69 už, prieš, susilaiko, atmesta. 90 už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, atmesta. 86 už, prieš, susilaiko, priimta. 84 už prieš susilaiko priimta. Septintasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 107 už prieš susilaiko atmesta. 106 už prieš susilaiko atmesta. 110 už, prieš, susilaiko, atmesta. 108 už, prieš, susilaiko, atmesta. 109 už, prieš, susilaiko, priimta. 111 keturios dalys. Pirmoji, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji, už, prieš laiko balsuojame kortelėmis. 111 pakeitimas antroji dalis. Vienu balsu per daug neprisijungusių frakcijos. pirmininkas turi išimti kortelę iš aparato. Negalime skelbti rezultatų, kol vienu balsuojančių yra per daug. Dabar viskas tvarkoja. Atmesta. Trečioji, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtoji, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasuojame kortelėmis. Vėl vienu per daug. Ar gerai? Baigiame. Atmesta. Šimtas dvyliktas. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Šimtas aštuonioliktas. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Šimtas penkioliktas. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 114 už prieš susilaiko atmesta, 116 už prieš susilaiko atmesta, 113 už prieš susilaiko priimta, 117 už prieš susilaiko priimta, 9 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 121, 122, kas už, prieš, laiko, atmesta. Šimtas dešimt trečias už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas dešimt ketvirtas už, prieš, susilaiko. Šimtas dešimt ketvirtas Balsuojame kortelėmis. Baigime. Atmesta. 125. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 126 už. Prieš susilaiko atmesta 127. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 129. Už, prieš, susilaiko atmesta 128. Už, prieš, susilaiko priimta 130. Už, prieš, susilaiko atmesta 10. kompromisas už, prieš, Susilaiko. Priimta. 136. 7. Už. Prieš. Laiko atmesta. 11 kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 149 už prieš laiko atmesta. 150 už prieš susilaiko Atmesta. 151 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 152 už. Prieš. Susilaiko. 152 kortelėmis. Baigime. Atmestam. pranešėjo žodinis pakeitimas. Kas už? Balsavimo sąrašo pabaigė, pabaigoje yra nurodyta, kad jis pateiks pakeitimą žodžiu. 152 nebuvo priimtas, todėl reikia balsuoti. Kas už? Kas prieš? Jūs laiko? Atsiprašau, tai buvo ne 152, bet pakeitimas žodžiu dar kartą. Kortelėmis. Oral amendment, oral amendment. Pakeitimas žodžiu. Balsuojame kortelėmis. It's at the end of the voting list you'll find it. If you want me... Galiu perskaityti, jeigu norit. Taip, puikiai kaip aš moku, perskaitysiu. National Security Cooperation Initiatives, Black Sea 4 and Black Sea Harmony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 So this is it. Now. Taigi toks yra pakeitimas žodžiu. Aš jį perskaičiau. Balsuojame. Kas už? Balsuojame kortelėmis. Kaip pagėdaujate? Baigiame. Baigiame. Primta. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas laiko. Priimta. Tryliktas, kas už, prieš, laiko. Priimta. Keturioliktas, už, prieš, susilaiko. Priimta. 179, kas už, kas prieš, atmesta. 182, už prieš, laikom priimta. 15 kompromisas už. 189 už, prieš, laiko, atmesta. 190, kas už prieš susilaiko, atmesta. 191 už prieš susilaiko, priimta. 112 už nereikia atkrenta. Šimtas devyniasdešimt šeštas už. Kas už? Prieš. Šis laiko Turime balsuoti kortelėmis. Dėl 196 balsuojame kortelėmis. Vienu per daug. Baigiame. Atmesta. 197. Kas už? Prieš susilaiko rimta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, laiko priimta. 208 už, prieš, susilaiko atmesta. 209 už, prieš, susilaiko atmesta. 210 už, prieš, susilaiko atmesta. 113 už, prieš, susilaiko atmesta. Priimta. 11 balsuot nereikia. Du keturiolika kas už, prieš, kaip laiko, atmesta. Du penkiolika už, prieš, susilaiko priimta. 2.16 už prieš susilaiko priimta. 2.17 už prieš susilaiko priimta. 2.18 už prieš susilaiko atmesta. 17 kompromisas už. 17 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 2.25 už prieš susilaiko atmesta. Du du septyni. Kas už, kas prieš atmesta. Du du šeši už prieš priimta. 28 už prieš susilaiko priimta. 29 už prieš priimta. 2.30 už atkrinta. 18 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 8 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 238 už prieš susilaiko priimta. 3940. Atmesta? 244 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta? 242 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta? 243 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 19 kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 245 už prieš laiko priimta. 247 už prieš laiko atmesta. 248 už prieš laiko atmesta. 250 už prieš susilaiko atmesta. 249 už prieš susilaiko atmesta. 251 už prieš susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas žodžių. Aš nepritariu antrajam pakeitimui žodžių. Jame tiesiog konstatuojama, kad NATO niekada neturėjo kokios nors viršienybės arba e, karinės galios e, juodoje jūroje. Tai yra nesąmonė, kur yra sakoma ir aš pasisakau prieš tą politiką, kurią bandoma suformuluoti šiuo pakeitimu žodžiu. Labai aišku, mes nebalsuojame. Toliau. Visi kalbėjo apie tai, kad e, NATO turi kažkokią tai karinių galių viršinybę e, Jodoje jūroje. Žalieji dažnai sako nesąmonę. mes turime teisę pareikalauti sustabdyti balsavimo, jeigu mes Ar jūs nesutinkate dėl pakeitimo žodžių? Būtent tą aš ir darau. Aš nors ir norėčiau įsitraukti šią diskusiją, bet susilaikysiu. Tada reikės balsuoti dėl ankstesnio pradinio teksto, ar ne? Nereikės. Reiškia, nebus balsuojama apskritai. Taigi, 252 už prieš susilaiko atmesta. 14. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 15 už prieš susilaiko atmesta. 16 už prieš susilaiko atmesta. 17 už prieš susilaiko priimta. 18 už prieš susilaiko priimta, 20 už prieš susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 25 už prieš susilaiko atmesta. 26 už prieš susilaiko atmesta. 27 už prieš susilaiko atmesta. 28 už prieš susilaiko atmesta. 29 už prieš susilaiko atmesta. 30 už prieš susilaiko atmesta. 33 už prieš susilaiko atmesta. 34 už prieš susilaiko Atmesta. 35 už prieš susilaiko atmesta. 32 už prieš susilaiko kortelėmis. 32 balsuojame. Baigime. Atmesta. 36, kas už, kas prieš, slaiko. Balsuokime kortelėmis. 36, atrodo, šiaip pavargote, nebepakeliat rankų taip aukštai, kad suprasčiau, ar aš tada už ar prieš. Baigime. Atmesta. 37. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 31 už, prieš, susilaiko, atmesta. 38 už, prieš, susilaiko, atmesta. 48, 41. 42 už, prieš, susilaiko, atmesta. 39 už, prieš, susilaiko, atmesta. 43 už, prieš, susilaiko, atmesta. 45 už, prieš susilaiko atmesta. 40 už prieš susilaiko priimta. 44 už prieš susilaiko priimta. 44. Nereikėjo balsuoti 47 už prieš laiko atmestam, 46 už prieš susilaiko atmesta. 48 atkrenta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis kas už, kas prieš susilaiko priimta. 66 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 67 už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis pakeitimas, pirmoji citata, kas už, kas prieš, laiko, atmesta. Trečiasis, kas už, kas prieš laiko atmesta. Ketvirtasis už prieš laiko priimta. Penktasis už prieš laiko atmesta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaiko. Dėl devintojo balsuokime kortelėmis. Atmesta. Mes praleidome 194 pakeitimą. Kas už? Penkioliktą pastraipą. Picula pasiūlė pakeitimą ir tai yra 194. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Pasuojame dėl viso dokumento. Skelbiu balsavimo prašymą. Baigiame. Dėkojame pranešėjui. Patvirtinta. <laughs> Thank you. Now we move to... Dėkuoju, dabar periname prie paskutinio dokumento, dėl kurio balsuosime. Tai yra nuomonės projektas, kurį parengė ponas Danžan. Ar visi esate pasiruošę? Trisdešimt ketvirtasis ir trisdešimt penktasis pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Penkisdešimtasis. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta. Taigi, toliau mes balsuosime dėl pirmojo pakeitimų rinkinio. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Norite pasitikrinti? Gerai, tikrinkime. Taip, suprantu, kad kažkas pavargo ir nori, kad mes šiek tiek pasilinksmintume. Na kągi, balsuojame dabar dėl septintojo bloko. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Gerai, tikriname, balsuokite. Vote is closed. Ah. Balsavimas baigtas. Vienu yra per daug. Patvirtinta. Patvirtinta. Gerai. Taigi dabar pereiname prie 12 bloko. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė atmesta? Toliau 97. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė patvirtinta? Antrasis pakeitimų blokas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 86 toliau, ar ne? Ar ne? Taip. 86. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. 86 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 88. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 89. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 91. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau šeštasis pakeitimų blokas. Kas už, kas prieš. Reikėtų pasitikrinti. Taigi balsuojame dabar dėl šešto pakeitimų bloko. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Taip. Patvirtinta. So, 90... 93. Kas už? Kas prieš? Atsiprašau, Can we continue, Mr. Pone Butikoferi, gal galėtumėme tęsti? Turime toliau balsuoti. Atsiprašau, bet taip yra. Toliau, 93-asis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 94-asis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 95-asis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 98-asis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 99-asis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 01, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 02, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 103, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 104, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Trečiasis pakeitimų blokas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Keturioliktasis blokas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime gerai, balsuokite. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi toliau turėčiau pasakyti standartinę frazę. Kadangi jūs nekeliate aukštai rankų, tuomet aš nematau, kaip balsuojate, bet aš to nedarysiu. Toliau, 107. E, Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? 107. Sako pirmininkas. 107. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Atsiprašau. Yeah, okay. so we go to 59. Gerai, grįžtame prie 59 pakeitimo, ar ne? Kas už tą pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Šeštasis, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 107. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, pasitikrinkime. 107 pakeitimas. Balsuokime. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Okay, so we move to... Taigi periname prie 110. Kas už? Uh, atsiprašau, atsiprašau. 108. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau. 110. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 112. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 113. Kas už? A, taip, čia yra 13 pakeitimų blokas. Block vote 13 we have. Yes. We... 13 pakeitimų blokas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 143 pakeitimas, ar ne? Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 145. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Taip, viskas buvo aišku. 114. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 115. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 116. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 16. Kas už, kas balsuoja prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 17. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 117-118, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 120, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 22, sako pirmininkas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 23, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 30, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 32, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 133. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 34, 35. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. Taigi balsuojame dėl 34, 35 pakeitimų. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi toliau 36. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 37. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 38. už, prieš, susilaikė, atmesta. 39. už, prieš, susilaikė, atmesta. 40. už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 46. už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 už, prieš, susilaikę, atmesta. 48 už, prieš, susilaikę, atmesta. 50 už, prieš, susilaikę, atmesta. 51 už, prieš, susilaikę, atmesta. 52 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 54 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 55 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. 67 už, prieš, susilaikė, atmesta. 62. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. 62. pakeitimas. Prašau balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Okay. So we move... Gerai toliau 68. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 69. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau ketvirtasis pakeitimų blokas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Prašau balsuoti elektroniškai. Ketvirtasis pakeitimų blokas. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 63. Kas už? Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. 63. Prašau balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 64. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Taip jie pasikeitė. Susikeitė vietomis. Šešisdešimt penktasis, kas už, kas prieš, atmesta. Septyniasdešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimo blokas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 88. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 76. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, reikėtų pasitikrinti. 76 pakeitimas. 176 pasitaisų pirmininkas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi toliau pereiname prie aštuntojo pakeitimo bloko, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Devintasis blokas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Dėl dešimtojo, ar ne? Gerai, balsuokime tuomet. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtasis blokas. Taip, jisai patvirtintas. Toliau esantis pakeitimai atkrenta. 179 man sako, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. 79 pakeitimas, sako pirmininkas. 179 pakeitimas, dėl jo dabar balsuojame elektroniškai, ponios Gomeš pakeitimas, balsavimas baigtas, atmesta. 180, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 83, kas už. Aisai atkrenta. 83 atkrenta, dėl jo nereikia balsuoti, aš ne? Gerai, tuomet 81, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Pasitikrinkime. 81 pakeitimas. No, I'm, I'm telling, I'm telling you because... Man buvo neaišku, koks buvo balsavimo rezultatas, todėl aš ir paprašiau, kad balsuotumėte elektroniškai dėl 81 pakeitimo. Dėl 181 pakeitimo, sako pirmininkas. Prašau balsuoti. Vote is closed. No. Balsavimas baigtas? Ne? Gerai, baigtas. Patvirtinta. Adopted. Patvirtinta. I, I promise that I will... Pažadu Jums, kad lėčiau balsuosime. Dėl kurio Jums kyla klausimų? Ar mes sutarėme visi dėl to, ką Jūs sakote? Dėl kurio pakeitimo? Klausykite. Aš manau, kad da, da, reikėtų tęsti. Ka, 182. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Kaip ir balsavimas buvo, kaip ir balsavome, kaip ir dėl ankstesnio pakeitimo, ar ne? Pasitikrinkime. 182. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Matote, dauguma pasisako už. 183 toliau, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 184 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Šimtas aštuoniasdešimt ketvirtasis. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taip, panašu, kad dauguma balsavo už. 86. kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 89. kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. 89. pakeitimas. Balsuokime. Vote is Closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Gerai, toliau. 190. Kas už? No. So in favor one. Kas už? 190 pakeitimą. Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkime. Gerai, tikriname. 190 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taip, matote, keičiasi kaip e, švituoklė. Kas už, kas ta, prieš, 62, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pasitikrinkime, 62 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. 91. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 92. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 11. Blokas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 95. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 96. Kas už? Kas prieš? Neaišku. 96. Balsuokime elektroniškai. Close the vote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 97. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 98. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 10. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 200. 200. Sako pirmininkas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Balsuojame dabar dėl uh, e, 200 pakeitimo. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 201 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 202. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 203. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 204. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 207. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 32. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 208. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. 202. pakeitimas. Balsavimas baigtas. 209. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 210. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 211. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 13. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 14. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 14. pakeitimas. Balsuokite. Bet matote, ne visuomet balsuojame vienodai. Gerai, balsavimas baigtas dabar. Patvirtinta. Dėl 214 dabar balsavome, ar ne? 215. 215. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 216. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 217. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 218. Už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Na, iš tikrųjų, labai nedidelė balsų persvara. Gerai, pasitikrinkime dar kartą. Atmesta. 219. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 220. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta. 21. kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 222. kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 223. Tai kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 224. kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 25. kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Pirmasis, kas už, Kas prieš? Patvirtinta. Antrasis. Antrasis. Kas už? Kas prieš? Kas prieš? Dėl antrojo dabar balsuojame. Gerai, antrasis, kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Gerai, toliau. 37. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 38. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 39. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Pasitikrinkime. Gerai, 39 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 41. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 43. Kas už? Kas prieš? Neaišku, pasitikrinkime. 43. pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 42. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta 44, dėl kurio jūs norite, kad mes pasitikrintume. Pone Kastaldo, nu, tik dėl jūsų. Gerai, balsuojame elektroniškai dėl 42 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Na štaip. Štai kaip. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta 45 už, prieš, susilaikė, atmesta 47 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl 46 nebalsuojame, 48 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 49 kas už, 49 pakeitimas. Jūs norite, kad pasitikrintume dėl 48. Gerai, tikriname, balsuokite. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 49. Kas už? Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 52. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 53. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 57. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 60. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 63. Kas už, kas prieš, Kas susilaikė? Pasitikrinkime. 63 pakeitimas, prašau balsuoti. Vote is open. Vote is... Balsuokite. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau periname prie 69-ojo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 70-asis kas už? kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 71. kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 72. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 73. kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 74. kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 75. ir 76. kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 77. kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. 77 pakeitimas, balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 78. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 79. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dešimtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 36. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ir. Gerai. Paskutinis balsavimas. 36. pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. Tai yra paskutinis pakeitimas. 36. 36, the last... 36 pakeitimas, paskutinis pakeitimas pakeitimų sąraše. 36. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Na kągi, toliau elektroniškai balsuojame dėl visų dokumentų su patvirtintais pakeitimais. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Sveikiname Arno. So, do we have something else? No, that's it. So tomorrow, remind them it's 8.30. Ladies and gentlemen. Gerbėmiai ponai ir ponios, rytoj mes pradėsime darbą 8 val. 30 minučių. Atsiprašau, tikrai norėčiau ką nors pakeisti, bet dėja nieko negaliu padaryti. Taigi pasimatysime rytoj 8 val. 30 minučių. Malnaus vakaro.